Na, kitas plenarnis posėdis įvyks rytoj trečiadienį, spalio 9 dieną, nuo 9 iki 2 valandos po pietų ir paskui nuo 15 valandos iki 23 valandos. E, programa yra paskelbta, ji prie.